E, ponas Marek Jožef Grobačik ir David Bogdan Jetskevič tapo Lenkijos vyriausybės nariais. Noriu kolegas pasveikinti su šio paskirimu. Mm, parlamentas dėl to atsižvelgia į tai, kad remiantis darbo tvarkos taisyklėmis, jų vietos nuo lapkričio 16 dienos e, liko laisvos.